Good morning, colleagues. I'll uh, begin with the announcements. As... Kolegos, galime pradėti. Matome, kad vis daugiau ir daugiau parlamentarų renkasi ir mes turim gerbti kolegas, kurie atėjo laiku, todėl nedelsime. Darbo tvarkės patvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkė priimta. E, kaip visada, pradėsiu nuo pirmininko pranešimų. Vertimas dėja nėra suteiktas į danų, latvių ir kruatų kalbas. Pirmas mano pranešimas. Gruodžio antrą dieną nuo 11 iki 12.30 salėje Jan 6Q2 įvyks bendras e, FAM ir Libė komitetų posėdis. E, jo tikslas pasikeisti nuomonėmis su ES e, kovos su nelegalia prekyba koordinatorė Mirija Vasiliadų apie Europos komisijos vidutinės trukmės ataskaitą įgyvendina 2012-2016 metų ES strategiją, kurios tikslas panaikinti priekybą žmonėmis. Išnaikinti priekybą žmonėmis. Pasirodo, kad nėra verčiama ir į vokiečių kalbą. Pirmininkas sako, tik 30 sekundžių nepažiūrėjau, kas vyksta salėje ir atsirado problemų. Yeah. No Dabar jau atrodo yra verčiama. Į tai vokiečių kalbą ar norit, kad aš viską pakartočiau? Kadangi mūsų uh, narių iš Vokietijos anglų kalba tokia gera, aš manau, e, nereikia kartoti. Turbūt mikrofono problema buvo. Ar viskas veikia? tik paminėsiu naujiems parlamentarams, kad ES kovos su nelegalia priekyba žmonėmis koordinatorius e, jau kurį laiką egzistavo, anksčiau apie tai mes nekalbėjome. Trečias punktas – protokolo patvirtinimas. Jeigu niekas e, nieko prieš, tada protokolas patvirtinimas. Ir periname prie tikrosios darbo atvarkės. Pirmasis e, punktas – ES teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra Europolas ir sprendimų 2971 TVR ir 2681 TVR panaikinimas. Pranešėjas Dijas Demera, šešėliniai pranešėjai Vadenholzer, Kirchopas, Petersen, Ernst, Terry Cabras ir Ferrara. Norėjau tik trumpai pristatyti šią temą. Pono Dijas Demera dar nematau salėje. <clears throat> Kadangi jo nėra, aš pristatysiu dokumentą. E, jeigu turėsit klausimų po to, po mano trumpo pasisakymo, prašom klausti. Pagal 73 pastra, taisyklės ketvirtą pastraipą, tam, kad būtų padidintas skaidrumas, po kiekvieno trialogo dėrybų komanda turi pateikti ataskaitą mūsų komitetui. Europolo dosijai buvo svarstomas trialoge e, lapkričio 18 dieną. Dėja, pono uh, e, Dies Demera, kuris yra pranešėjęs, šiandien čia nėra, todėl aš padarysiu pristatymą. Per uh, paskutinį trilogo susitikimą buvo aptartos šios temos bendradarbiavimas tarp valstybių narių Europolo bei vyriausybės struktūrų. Pirmoji tema aptarta pagal 5-8 straipsnius buvo kalbama apie poreikį e, papildomų nuostatų Europolo dalyvavimui bendrose e, tyrimo e, grupėse, apie Europolo vaidmenį, apie Eurojusto vaidmenį, inicijuojant nacionalinį baudžiamąjį tyrimą bei Europolo galimybės užmėgsti tiesioginius ryšius su nacionalinėmis atsakingomis institucijomis. Taip pat e, kalbėjome apie galimybę Europos parlamentui nusiųsti savo stebėtojus į e, valdybą, e, kalbėjome apie valdybos sudėtį ir jos pirmininką, bei apie procedūrą, kaip paskirti direktorių. Kai kurie iš klausimų susijusių valdysena buvo aptariami E, įvertinant parlamentinės kontrolės galimybę. Kitas trilogas yra numatytas gruodžio 8 dieną. Jame bus kalbama apie valdymo nuostatas ir nuostatas susijusias su parlamentinė kontrolė. Dabar aš žvelgiu į šešėlinius pranešėjus bei jų e, padėjėjus. Gal kas nors norėtų pakomentuoti? Niekas? Atsiprašau, kad turbūt pranešėjų padėjėjus priverčiu nepatogai jausis, nes pačių šešėlinių pranešėjų nematau salėje. Taigi, kolegos, dabar perinam prie kito klausimo. Tai yra ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisės rytyje agentūra Eurojustas. Iškilo pavojus, kad mes tiesiog praskrisim pro darbo tvarkę. E, Aksel Vos pranešėjas. Aš jam nesuteiksiu galimybės e, niekaip Tiksliau, aš jūsų niekaip pats nepristatinėsiu, jūs galite pats prisistatyti, jeigu norite. Labas rytas ir labai ačiū. Praėjusiu metu Liepos 17 dieną Europos komisija pateikė pasiūlymą e, dėl Eurojust reglamento. Pagal tą patį teisinį pagrindą buvo pasiūlyta visai lė priemonių įsteigti Europos viešojo prokuroro tarnybą. Abi šios tarnybos yra glaudžiai susijusios. Kyla klausimas, ar Eurojustą reikia informuoti vieną vertus, o kitą vertus, ar reikia uh, sukurti glaudesnį bendradarbiavimą su viešaja prokuratūra yra kalba apie kovą su tarptautiniu nusikalstamumu Šis reiškinys, matėme, pastaruoju metu nepaprastai išaugo, apie tai yra kalbama komisijos pasiūlyma, e, aptariamos įvairios nusikalstamumo rūšys, kibernetiniai nusikaltimai, e, vaikų nelegali priekyba, vaikų pornografija. Tie nusikaltimai yra vykdomi per sienas, jas organizuoja labai lankščios judrios grupės veikiančios tuo pat metu skirtingose valstybėse narėse. Taigi reikia Europos masto e, atsako iš šios įvykius. Sutarties 85 straipsnėje yra sakoma, kad Eurojust atsakomybė ir jos uždaviniai turėtų būti tvirtinami įprasta teisėkuros procedūra. Dėl Europos prokuratūros tarnybos. Čia bus kitokios taikomos procedūros, apie kurias kalbėsime šiek tiek vėliau. O dabar turime darbo dokumentą, kuris buvo parengtas praėjusiu metu balandžio mėnesį. Iškilo šiek tiek abejonių, kad bus interesų konfliktų, kad susikirs kompetencijos, ypač Eurojust ir EPPO, Europos viešoji prokuratura. Todėl buvo prašoma paaiškinti, kas iš tiesų už ką bus atsakingas Apibrėžiant kompetencijas turės būti įtraukta ir Europos komisija ir manome, kad reikėtų labai aiškiai informuoti Europos komisiją apie tai, e, kas už ką yra atsakingas, kur baigėsi atsakomybės ribos. Europos viešojo prokuroro tarnybos, viešosios prokuratūros sukūrimas turės e, labai didelės įtakos Eurojust reglamentui kas bus, jeigu mes e, sukursime tik, e, pritaiksime tik sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą šio klausimu. Apie tai dabar turėtume kalbėti. Praėjusią savaitę vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, jame buvo sutarta, kad dėl Eurojust reikėtų elgtis labai atsargiai. Reikia daryti prielaidą, kad Eurojust nebūtinai bus e, pertvarkytas pagal platesnę keitimo sistemą. Eurojust jau dabar veikia, kažką galima pakeisti, pakoreguoti, bet didžiausias klausimas yra, kaip jis sugebės bendradarbiauti su prokuratūra. Kol nežinome, kaip prokuratūra veiks, ar jie apskritai egzistuos, nematau daug prasmės e, kažką iš esmės keisti dėl Eurojust. Mes dar nežinome, ar apskritai tokia sistema pasiteisins. Dėl tos priežasties, manau, reikėtų kol kas elgtis labai atsargiai. Reikėtų palaukti, kol išaiškės e, Europos prokuratūros likimas. Labai svarbu būtų žinoti, kokios bus e, tos prokuratūros funkcijos. Darbo dokumente mes įvardinome labai daug klausimų, kuriuos norė, į kuriuos norėtume, kad būtų atsakyta. Tik tada galėtume dirbti toliau. Iš tarybos atstovų norėčiau išgirsti, kas yra nuveikta Eurojus ir Europos prokuratūros klausimų. Libe komitetas E, nusprendė, kad sausio mėnesį reikia organizuoti viešai klausimą, kuriame būtų aptarta daugybė su šia tema susijusių klausimų. Nemanau, kad reikėtų stengtis forsuoti šio klausimo sprendimą. Mes dar nežinome, kaip šios dvi e, tarnybos bendradarbiaus Jeigu mes bandome sukurti kažkokius apribojimus, o galiausiai paaiškės, kad tos agentūros visai kitaip veiks, tai mes tik pralaimėsime, nelaimėsime. Todėl manau, kad reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kaip susiklostys reikalai. Tokia mano būtų įžanga. Ačiū. Januar. Ačiū, Akseli. E, turiu pasakyti, kad e, prieš pradedant e, tolesnės diskusijas, reikėtų išklausyti tarybos atstovų, paskui perėsim prie šešėlinių pranešėjų, bet gal visų pirma suteiksiu žodį komisijai, po to tarybai, tada šešėliniams pranešėjams. Komisija trumpai, po to taryba. Prašau, komisijos atstovų žodis. Ačiū pirmininkė, labas rytas ponios ir ponai, labai malonu Jums trumpai pristatyti šio dosie būklę Pranešėjas jau kalbėjo apie komisijos pasiūlymo e, tikslą, juo buvo stengiamasi ne tik Eurojus pagerinti, bet ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp Eurojus ir busimosios Europos prokuratūros. Ir ta tema labai plačiai buvo kalbama tarybos posėdžiuose taip pat. E, mūsų nuomonė e, yra temų, kuriomis reikia daugiau informacijos, daugiau nušviesti padėti ir taryba e, su, kartu su pirmininkaujančia valstybė stengsis tai labai greitai padaryti. Bendrai e, darbai vyko sklandžiai, su, su pirmininkaujančia Italija labai glaužiai bendradarbiavome ir buvo sudarytas, suformuota bendra pozicija. E, mes išreiškėme susirūpinimą dėl to, kad kolegijoje nėra numatyta įtraukti komisijos atstovo, tai netitinka bendro komisijos ir parlamento ir tarybos 2012 metais patvirtinto sprendimo. Be to, e, kalbant apie aukštesnio rango personalą ir e, kompetencijos paskirstimą tarp tų atsakingų pareigūnų, bei kompetencijos paskirstimą tarp Eurojus ir prokuratūros, iškyla dar nemažai iškumų. E, tarp valstybių narių taryboje buvo kalbama kad neteisingai yra pasirinkta procedūra dėl pirmininko ir vicepirmininkų skirimo. E, pateikėme kuklių pasiūlymų dėl Eurojust veiklos pagerinimo, mes e, sustiprinome prievalę teikti informaciją įvairioms agentūroms ir valstybės narės kartais kol kas negali, kartais negali dar pritarti komisijai. Ateityje tą padarysim. Ačiū. Grazie. Grazie, signor Presidente. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą visiems. Sveikinu pranešėją. Norėčiau padėkoti e, komisijai. Komisija labai aiškiai pristatė susidariusią padėtį. Pirmininkaujantį Italiją e, dės e, pastangas, kad reglamento pasiūlymas būtų rengiamas taip, kad būtų bent jau dalinis bendras požiūris pasiektas. O tai reiškia, jog mūsų atveju tas tekstas praktiškai jau yra parengtas iki galo ir vien tik tai e, tos dalis, kurios e, susijęs su struktūriniais aspektais bus atidėtos kol kas e, į šoną ir dėl to nebus tariamas į gruodžio mėnesį. Taip yra dėl techninių priežasčių, todėl kad e, dėl reglamento dėl Europos e, prokuratūros darbo grupės pirmininkas e, pakomentuos. Tai dėrybos šito klausimo dar vyksta toliau ir e, kai kurie klausimai, kurie dar neišspręsti, turi būti tu išspręsti iki tol dėl bendradarbiavimo tarp e, Europos prokuratūros ir Eurojusto. Mes e, turime labai svarbę priemonę tuo būdu re, rengdami šitas struktūras ir kuomet jos veiks taip, kaip numatyta teisės aktuose, jos užtikrins didesnį e, veiksmingumą valdymo požiūrių. Turiu galvoje visų pirma Eurojustą, tai sustiprins jo e, veikimo gebėjimus, o kalbant apie Europos prokuratūrą. Eurojuste bus e, dviejopas, dviejopą administracinę struktūrą numatyta, nacionaliniai e, teisėjai, kurie dirbs šioje institucijoje, to būdu galės veiksmingiau kovoti su e, organizuotu nusikalstamamu. Administracinės e, administracinių požiūrių bus specializuota e, struktūra, specializuotas organas ir komisija dalyvauja parengiamosiose darbose e, Eurojusto valdymo srityje. Mes e, rengiame dabar pasiūlymą gruodžio mėnesio ministrų tarybai ir kaip ir kiti tarybos e, atstovai. Mes e, laukiame bendro darbo tesnio bendradarbiaujant su parlamentu ir tikimės, kad greitai bus e, užbaigtas nagrinėjimas. Akselė, žinau, kad tu norėtum kažką pasakyti. Taip, tu galite tai, tai pakomentuoti, o po to žodį suteiksim šešėlėms pranešėjams. Uh,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 Kolegos, viskas yra įspręsta. Prašau visus susėsti. The issue is whether the rapporteur would like to take his seat, but... Uh... Gal ir pranešėjas norėtų susėsti. Axel, when you're ready. Akselė, kai jau būsiu pasiruošęs, galim suteikti tam, tam žodį. Okay. Okay, um, first to the two shadows, first... Per, pirmiausia, Silvi Ivona Sende frakcijos vardu. Um, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Claude. Uh, ich habe jetzt... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, Klaudai, tau. Labai tėdžiai klausiausi visų pastabų ir iš karto noriu pasakyti štai ką mūsų pranešėjui. Taip, iš tikrųjų, mes e, šešėliniai pranešėjai, buvau susitikę su pranešėju ir aptarė šį klausimą, mes susitarėme labai atsargiai žengti į priekį nepamiršdami kitų rengimų dokumentų. Mane nustebino tai, kad Eurojustas tapo agentūrą, nepaisant to, kad komisija netliko jokio įvertinimo. 2008 metais e, gruodžio mėnesį buvo priimtas sprendimas ir Mums nesuprantama, kodėl komisija neatlieka jokio vertinimo, nes mums reikia šio vertinimo rezultato tam, kad galėtume žinoti, kaip reikia elgtis ateityje. Antras dalykas. Ir aš kalbėsiu apie komisijos pasiūlymą. Ten yra paminėtas e, ten yra pirmojo priedo trečiajame straipsnėje yra e, pateiktas ištisas katalogas, skirtas kovai su e, sunkiais nusikaltimais. Ir ten išdėstytos funkcijos yra tokios pat, kai, kaip ir Europolo turimos e, pareigos. Todėl man kyla klausimas, ar neiškils čia kompetencijų konflikto, nes man atrodo, kad būtų negerai, jeigu Eurojusto ir Europolo ir Europolo bei e, viešosios prokuratūros e, būtų pareigų dubliavimuose. Būtų gerai, jei kas nors pasigilintų tai, ko, e, kokie bus tokio pasiūlymų teisiniai padariniai. Taryba sakė, kad iki metų pabaigos e, jie tikisi turėti galutinai parengtą tekstą, kurį galės aptarti taryboje. O mes sausio mėnesį rengime klausimus dėl šių dokumentų. Tikiuosi, kad bus laikomasi bendro sprendimo procedūros, reformuojant Eurojustą, taip kaip jį reikia reformuoti. Aš tikiuosi, kad mes nepradėsime žengti skirtingomis kryptimis. Taigi būtų labai gerai, jeigu kas nors mums papasakotų, kokios diskusijos šiuo metu vyksta taryboje. Dėkoju. Natalį Grisbek jos nėra ir ją pavaduos e, Liui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė Grisbek e, negali dalyvauti šiame posėdė ir paprašė manęs ją pavaduoti, tad aš perduosiu jos komentarus kaip e, šešėlinis e, Aldė pranešėjas, kaip šešėlinė Aldė pranešėja, Euroisto klausimų. Aš e, norėčiau padėkoti ponui Vos, su kuriuo mes susitarėme šituo klausimu. Aš norėčiau paprašyti, kad uh, E, būtų nagrinėjimas nutrauktas, kol e, dėrybos pasibaigs. Abu šitie e, klausimai yra susiję ir turime laukti Eurojusto reformos galtinio apibrėžimo, kol bus subaigta Europos prokuratūros reforma. Aš sveikinu Europos prokuratūros reformą ir jai pasibaigus, tuomet mes galėsime reformuoti tinkamai Eurojustą. Dabar dėl busimos Eurojusto reformos. Visų pirma, turime suprasti, kaip abi šios struktūros funkcionuos, Europos prokurata ir Eurojustas, ar abi šios organizacijos turės tą pačią buveinę, ar jos turės dviejopą struktūrą, ar ne, ar dirbs viena komanda ar kelios e, komandos, tai yra esminiai klausimai ir yra kitų klausimai, kuriuos reikia atsakyti, kad naujoji sistema e, funkcionuotų tinkamai. E, Eurojustas, naujasis Eurojustas yra agentūra, Eurojustas funkcionuoja pakankamai gerai, bet, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra pastebima, kad perkelus 13 metais Eurojusto įstatymą į Prancūzijos teisę, vien tik tai, e, vienas tik tai apeliacinis teismas yra perdavęs e, e, Eurojusto informaciją. Mes žinome, kad Eurojustas veikia savanoriškų pagrindų, tačiau jeigu norime sustiprinti baudžiamųjų, e, e, baudžiamosios teisės e, struktūrų funkcionavimas Eurojusto, turime pagalvoti apie informacijos keitimąsi. Toliau domenų apsauga, tai taip pat yra labai svarbus aspektas Eurojusto veikimui ir e, turi būti užtikrinama šios informacijos apsauga, apsaugat e, ypač e, nusikaltimo aukas bei liudininkus. Tai tiek būtų komentarų. Dėkuoju, Lui. Dabar stiksiu žodį Akseliui tam, kad jisai pakomentuotų tai, ką išgirdo. Tu taip pat norėjai kažką pasakyti. Sort of indicated, indicated, so after... Nesupratau, ar tu norėjai žodžio ar ne. Gerai, tuomet e, žodis sutikimės Akseliui, tu girdėjai, ką pasakė taryba ir gal tu galėtum apibendrinti e, diskusiją, mes dar šiek tiek turime laiko ir jeigu turi kažkokį papildomų klausimų, gal mes galėsime ir juos aptarti. Bet dabar apibendrinti tiesiog tai, kas buvo pasakyta. Dėkuoju, Klodai. Dėkuoju, Klodai. Pirmiausia, Dėl dviejopos valdymo struktūros, kuri buvo paminėta, čia reikėtų viską labai atidžiai panagrinėti ir pagalvoti, kaip jį veiks ateityje. Nes jei mes turėsime agentūrą, Tuomet e, reikia nepamiršti, kad agentūros turi e, įprastinę, tokią tradicinę e, organizacinę struktūrą, kuri taikoma ir kitose agentūrose. Taigi čia reikėtų dar pasigilinti į tą klausimą. Dabar apie vertinimą. Aš pritariu tam, ką pasakė kolegė. Iš tikrųjų, mes jau seniai laukiame to vertinimo rezultatų. Kiek man yra žinoma, vertinimo ataskaita yra parengta, nors joje nėra kažkokių netikėtų išvadų. Bet mes tiesiog norėtume būti tikri, kad vertinimas buvo atliktas ir kad, jisai, e, ir kad jis buvo baigtas. Kolegos, mes nenorime pernelyg ilgai visko vilkinti, bet mes suprantame, kad šis dokumentas yra labai svarbus ir mes norime parengti tinkamą dirbą e, bendradarbiavimui tarp Eurojusto ir e, viešo, viešosios prokuratūros. Bet ko gero detalės turėsime jau dalinti šio proceso pabaigoje ir daug kas priklausys nuo to, kiek užtruks darbas taryboje. Nežinau tiksliai, kiek jie dirbs ir kada vyks trišalė, prasidės trišalės darybos, bet gali būt, kad teks palaukti. Akselį. Panašu, kad e, ir tu šešėlį pranešėjai puikiai supranta, e, su kokiamis problemomis yra susijęs šis dokumentas. Iš tikrųjų, mes nežinome dar, kada vyks e, trišalės dėrybos. Nežinau, ar mums reikia kitą kartą kviesti tarybos ir komisijos atstovus. Taigi, iš esmės turime tiesiog atidžiai stebėti, kas vyksta, bet šis dokumentas yra labai gerose rankose. Gerai, jei kitų pastabų nebus ir klausimų taryba ir komisija nebus, tuomet galime dirbti toliau. Ponios Makovei dar nėra, todėl aš nesuprantu, kodėl sekretoriatas mane ragino pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. No, I'm not really in favour of more comments from the Commission Council to make up time, really, to be honest. We, we don't have... Ne, Aš nemanau, kad visuomet reikia e, kviesti tarybos ir komisijos atstovus. Ponios Mokovei dar nėra salėje. Gal jūs žinote, kada jį gali atvykti? Mes pasistengsime su jie susisiekti. Atsiprašau, kolegos. Tai reiškia, kad mes negalime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Matot, kad gerai man sekėsi pirmininkauti. Mes tiesiog e, stebuklingą greitį nagrinėjame visus klausimus bet mes pabandysime susisiekti su ponios Makovei sekretariatu. Ir gali būti, kad mes dabar turėsime paskelbti trumpą pertraukėlę. Jei aš gerai suprantu, ponia Makovei yra jau pakeliui, bet mes netrukus sužinosime, kas vyksta. His assistant is, his assistant is looking for him. I'm keeping you informed. Her assistant is, is in touch with her now. Ponios Makovei padėjėjas kalbasi su ją telefonu, kaip tik šiuo metu. The price of efficiency. A, matot, kokią kainą reikia mokėti už efektyvų darbą. Taip, taip, aš noriu tęsti posėdį. Ten minutes, yeah? Dešimt minučių. Čia ne, ne ponia Makovei kalta. No, no, I mean, it's great to be efficient, you know, but... Colleagues, uh, Mrs. McAvey has entered the room. Kolegos, ponė Makovė įėjo į salę. Okay, colleagues, uh, let's... Na kągi, kolegos, siūlau tęsti darbą. Atsiprašau, kad e, mūsų pertakos šiek tiek užsitėsi. Pone Makovei ką tik atlyg, atvyko ir mes kalbėsime dabar uh, apie Europos viešo, viešosios prokuratūros įsteigimą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad praeitų metų Liepos mėnesį remdamasi. Uh, uh, ES funkcionavimo sutarties 86 straipsnių komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos viešosios prokuratūros steigimo. Šis dokumentas buvo atsiustas Europos parlamentui, dirbame pagal pritarimo procedūrą. O ne pagal bendro sprendimo procedūrą norėjau tiesiog jums tą priimti. Kolegos tikriausiai prisimena, kad per praeitą kadenciją, vadovaujant ponu Jakolino, mes patvirtinome pranešimą, uh, pagal e, darbo tvarkos taisyklių 81 taisyklės trečią dalį, kurioje mes išsakėme savo e, pageidavimus tarybai dėl to, kaip viešoji prokuratūra turėtų būti formuojama ir kaip ji turėtų veikti e, kai ji bus su, sukurta. Ir taip pat pareikalavome, kad taryba reguliariai praneštų Europos parlamentui uh, kaip vyksta dėrybos. Ir šiandien mes pakvietėme ir komisijos ir tarybos atstovus tam, kad jie galėtų mums papasakoti, kaip vyksta dėryb, dė, dėrybos. Taip pat posėdėje dalyvauja ir mūsų pranešėja, ponia Makovei, ir visi lybė komiteto nariai, kurie dalyvauja dėrybose su taryba. Ir pirmiausia, aš suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Haibert. Ir iš karto susitikiu žodį komisijos nariui tam, kad jisai trumpai mums pristatytų dabartinę situaciją. Prašau. Much, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad be abejo komisija remia pirmininkaujančios Italijos pastangas dėrybose ir mes dalyvaujame konstruktyviai visose diskusijose. Mes visi žinome, kad Europos Sąjungoje da, kovojant su sukčiavimu da, ES biudžeto atžvilgių taikomos skirtingos normos ir jos skirtingai yra gyvendinamos. Ir todėl mes manome, kad Europos viešosios prokuratūros steigimas bus labai svarbus žingsnis, stiprinant ES baudžiamojo persikėjimo sistemą ir, ir kovojant su sukčiavimu, finansiniu sukčiavimu. Europos komisija nori, kad ši prokuratūra pradėtų veikti iki 2016 metų. Ir ponas Junkeris davė tokius nurodymus, ponė Jūrova. Mes norime, kad, kad prokuratūra veiktų efektyviai ir uh, gerai. Ir tai yra pagrindinė mūsų principai. Pirmiausia, prokuratūra turėtų būti nešališka, ji turėtų būti, neturėtų būti įtakojama nacionalinių interesų ir taip pat turi būti atskaitinga už savo darbą. Be to, ES e, deputinės generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai uh, E, turės įkūnyti šios įstaigos europietišką matmenį ir nešališkumą. Bet to mes turime turėti pakankamų jų nešališkumo ir e, nepriklausomumo saugiklius. Ir taryba, ir Europos parlamentas galės rink, dalyvauti renkant kandidatus į šios e, postus. Šių kandidatų patirtį. patirtį ir gebėjimą dirbti turės patikrinti atskira komisija. ES lygmenių Europos deleguoti paskirtai pareigūnai, prokurorai dirbs pagal Europos viešosios prokuratūros nu-, nurodymus. Jie turės maksimaliai koordinuoti savo pastangas. Būtent tokiame kontekste yra būtina užtikrinti, kad kad ES lygmenių būtų tikrinami visi veiksmai, bet tame procese galės dalyvauti ir nacionalinės vyriausybės. Mes norime, kad ES deleguotieji prokurorai ir e, prokuratūra galėtų kurti pridėtinę vertę ir turėtų plėtoti ES prokuratūros e, politiką, ginant ES interesus. Šiuo metu mums dar E, kelia šiokių tokių e, nepasitenkimą tarybos parinktas dokumentas. Mes manome, kad taryba turėtų e, turėti galimybę prižiūrėti, kaip yra teikiami kaltinamieji aktai ir kaip vykdomos kitos operacijos ir persekiojimas. Būtina yra ginti Europos Sąjungos finansinius interesus, nesumažinant įtariamųjų teisių Nes mes turime ir ES teisinę ir nacionalinius įstatymus nustatytas e, e, e, įtariamųjų apsaugos normų. Taip pat taikomos ir tam tikros taisyklės įrodymų, rengant įrodymus. Taigi tyrimų teisės bus pakankamai didelės. Be to mes taip pat ketiname peržiūrėti kaip veiks šį sistemą. Prokuratūra taip pat galės teiktis Europos teisingumo teismą prašydama prejudicinio sprendimo. Komisija mano, kad ši byla yra nepaprastai svarbi ir e, visi Europos piliečiai yra suinteresuoti, tu, kad mes sukurtume, tuo, kad mes sukurtume sistemą, kuri gali padėti mums kuo geriau apsaugoti ES finansinius interesus ir jo biudžetą. Dėkoju, dabar sutikiu žodį, žodį pirmininkams šalies atstovui. Buongiorno. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu ponę Makovei. Noriu pabrėžti, jog pirmininkaujantį Italiją atsiliepė į pono Jekolino kvietimą praeitoje kadencijoje e, informuoti nuolat parlamentą apie svarstymą vykstantį taryboje. Jau buvo priimta, jog čia nėra bendro sprendimo procedūra, o pritarimo procedūra. Ir e, pirmininkaujantį e, Italiją, noriu pabrėžti, parlamentą informuos kaip įmanoma e, nusekliau apie vykstantį procesą. Jau buvo dvi diskusijos ministrų lygmenių ir e, šis klausimas taip pat įrašytas į gruodžio ministrų tarybos darbo tvarkę. Milano susitikimo metu ministras Landor pabrėžė procedūrinių garantijų aspektą ir taip pat dėl e, teisminės kontrolės. Ministrai pasisakė šitais abiem klausimais spalio mėnesio Luksemburgo e, taryboje buvo kalbama apie vieningą europinę erdvę, kurioje Europos e, prokuratūra veiktų kaip e, vieningas, vieninga tyrimo struktūra. Europos prokuratūros klausimas buvo taip pat nagrinėjamas baudžiamosios teisės koordinavimo darbo grupės e, e, posėdžiuose. Buvo pasistumėta į priekį visais pagrindiniais darybų klausimais. Mes uh, konkrečiai nagrinėjome struktūros, organigramas klausimą, pirmininkaujantį valstybė jau pakankamai gerai parengė pasiūlymo tekstą dėl e, EPO e, sandaros. Mes e, pusmečio pradžioje turėjome komisijos pasiūlymą šito klausimu, o pirmininkaujanti valstybė savo raštu stengiasi daryti pažangą visais esminiais klausimais, kurie dar neišspręsti. Ir aišku, derinome tai su kitomis darybomis vykstančiomis ir jų e, objektais. Nagrinėjome taip pat EPO tyriamuosius įgaliojimus vykstant tarp valstybiniams tyrimams, kadangi tokie tyrimai yra pakankamai sudėtingi ir čia reikia pusiausvyros tarp deleguotų prokurorų įgaliojimų ir e, galimybių prokurorams bendrauti tarpusavyje bei e, užtikrinant teisminių institucijų kontrolę nacionaliniu ir kuomet e, tyrimo priemonės yra gyvendinamos ne vienoje valstybėje, o tarp valstybinių lygmenių. Taip pat atkreipėme dėmesį ir į kai kuriuos kitus aspektus ir atsižvelgdami į komisijos pasiūlymą smarkiai sustiprinome E, tarp, valstybinėm, tarp valstybinėms operacijoms. Milano neformalaus sustikimo, ministro sustikimo metu siekime sutarimą su komisija e, tam, kad e, sustiprintume ir standartizuotume suteikiamų teisių subjektų. Taip pat e, komisijos pasiūlytame modelyje kontrolė buvo atliekama nacionalinių e, teisminių struktūrų ir nebuvo numatyta galimybė kreiptis į teisingumo e, teismą. Mes kol kas diskutuojame šito klausimu, bet numatome numatyti galimybę tiesiogiai kreiptis į teisingumo teismą. Tačiau kol kas, kaip sakiau, diskusijos šito klausimo nėra baigtos, jos turi tęstis toliau. Yra taip pat e, duomenų apsaugos klausimas. Tai susiję su vykstančiomis toliau darybomis Mes e, pateikėme klausimą dėl e, Europos e, prokuratūros narių, pro, prokurorų statuso. Prokurorai bus skiriami iš visų valstybių narių ir jie turi išlaikyti savo nacionalinį e, statusą, tuo pat metu turėdami e, įgydami laikiną europinį statusą, tad e, kol kas šitie klausimai dar nagrinėjami toliau. Taip pat, e, kalbant apie santykius su partneriais, šituo požiūriu santykiai su Eurojustu yra esminio pobūdžio. Vykstant tyrimams, kurie domins e, valstybės narės, reikia pasakyti, jog e, kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti sustiprintame bendradarbiavime, bendradarbiavime jeigu tai e, e, nebus įmanoma pagal e, sutarties sąlygas. Taip pat kalbant e, apie tuos straipsnius, dėl kurių jau yra maksimalus sutarimas, tai e, tarp jų bus paminėtinas e, E, straipsnis dėl kreipimosi į teisminės institucijas. Ministrai nagrinės šitą klausimą, taip pat kaip ir klausimą dėl nepriklausomumo ir statuso. Mes e, norime, kad uh, nepriklausomumas būtų sustiprintas ir ypač e, prokur, Europos prokuratūros vadovo. Mes norime, kad e, šio pareigūno paskirimas būtų visiškai nepriklausomas nuo e, nacionalinio ligmens. Ir norime užtikrinti, kad e, kandidatais galėtų būti visų e, kompetentingų nacionalinių struktūrų atstovai. Taryba ir parlamentas turės pateikti savo poziciją šito klausimu. Tad e, kol kas tokia yra padėtis taryboje. Ir e, ypač e, svarbus šiame kontekste yra aspektas dėl vadovo prokuratūros. Parliament, so I know seriously the uh, presidency is taking it. So let's move uh, quickly now on to. Dėkuoju Jums. Dėkuoju, dabar žodį sutikiu uh, poniai Makavei, mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti uh, pirmininkaučiai Italijai už tai, kad jie sureagavo į Europos parlamento pateiktą prašymą išdėstyti dar kovo mėnesį patvirtintoje rezoliucijoje ir mes paprašėme, kad parlamentas aktyviai dalyvautų rengiant teisės aktus taryboje. Tai yra nepaprastai sudėtinga byla ir ją yra taikoma pritarimo procedūra. Mes žinome, kad taryboje darybos pasistumėjo gan ženkliai nuo praeitų metų pavasario. Kad, Tačiau kol kas dar nesusitarta dėl kompetencijų ir organizacinės struktūros. Aš norėčiau sureaguoti į tai, apie ką kalbėjo šiandien taryba. Mes visi suprantame, kad mums reikia stiprios nepriklausomos Europos prokuratūros, kuri galėtų tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos, kas vykdo nusikaltimus, kurie kenkia ES finansiniams interesams. Tačiau kartu e, bus siekiama visuomet spręsti viską konsensuso pagrindu, tačiau tai neturėtų pake, pakenkti šios prokuratūros e, pačiai savokai. Mes norime, kad jį veiktų tarp vyriausybinių lygių. Europos prokuratūra turėjo būti kitokia įstaiga. Jei bus pasiūlytas pernelik silpnas modelis, tuomet nepa, nebus patobulintas e, nusikaltimų prieš ES finansinius interesus tyrimas. Ir dėl to mes negalėsime išieškoti prarastų lėšų, o tai netitiks mūsų piliečių lūkesčių. Ir mūsų piliečiai vėl turės e, per, daug, per nedik daug mokėti už šios nusikaltimus. Ir uh, Aš manau, kad e, pagal dabartinį tarybos pasiūlymą ši prokuratūra negalės būti labai veiksminga. Jau buvo kalbėta, kad ši e, e, prokuratūra turėtų veikti nepaprastai efektyviai ir visiškai nepriklausomai. Mes manome, kad mums reikia kolegialaus valdymo, o ne to, ką siūlo komisija. Dabartinės pasiūlymas mūsų galva yra pernelik sudėtingas. Tačiau viskas priklausys nuo konkrečių kompetencijų ir galiojimų, kuriuos turės prokurorai ir kurie, kurie bus paskiriami centralizuotai. Aš manau, kad mes turime pareikalauti skaidrumo ir atvirumo e, skiriant e, Europos prokurorus, o tą galima bus užtikrinti tik tuomet, jei kandidato atranka vyks, bus atvira ir komisija be abejo turės įvertinti jų profesinę kompetenciją ir toje komisijoje turėtų dalyvauti ir dirbti profesionalai, profesionalus ekspertai. O kandidatai turėtų pasirodyti ir dalyvauti klausimuose Europos parlamente. Mes nenorime, kad prokuratūroje dirbtų valstybių narių deleguoti prokurorai, kaip yra Eurojus, tai pavyzdžiui, ne, mes norime, kad tie prokurorai būtų paskirti pagal atskirą tvarką. Jeigu taryba patvirtins kolegialų šios įstaigos valdymą, tuomet mes pritarsime tam, kad ši prokuratūra veiktų nusikaltimus susijusius su, su šiavimu susijusius su, fond, su struktūriniais fondais ir kitais dalykais. Prokuratūros uh, sąsajos, e, generalinės prokuratūros sąsajos su nacionalinėmis prokuratūromis gali susirgnyti tyrimus, net jei bylos ir nėra labai reikšmingos. Be to, reikia labai skirti aiškiai kompetencijas centralizuotas ir necentralizuotas kompetencijas, necentralizuotų lygmenių nustatomas kompetencijas. Prokuroras turėtų, ne tik turėtų stebėti, nacionalinė prokurorė ne tik galėtų stebėti, kaip dirba deleguoti prokurorai. Nacionalinės priežiūros funkcijos turėtų būti skirstomos centralizuotai, o iki šiol tos savokos nėra gerai apibrieštos. Prokuratūroje galėtų būti dviejopas valdymas, dviej, du vadovai tik tam tikromis aplinkybėmis. Toliau e, e, įrodymų rinkimas ir jų leistinumas. Mes ieškome, no, raginame ieškoti inovacinių sprendimų, kurie atitiktų ES e, teisę. Mūsų ilgalaikis tikslas yra derinti valstybių narių nacionalinius teisės aktus tam, kad iš realiai sukurtume laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Uh, Europos viešoji prokuratūra turėtų sugebėti veikti nepaisant nacionalinių teisinių sistemų skirtumų ir ji turėtų, jai, ji turėtų žengti dar toliau nei tiesiog abipusio pripažinimo principo taikymas. Be to, viešoji prokuratūra turėtų turėti labai aiškias procedūras tam, kad galėtų rinkti įrodymus valstybėse narėse Ir ta, tai, tuo atveju įrodymai yra surinkti vienoje valstybė narėje, jos e, turi būti galimybė jos panaudoti kitos valstybės narės teisme. Todėl reikia turėti labai aiškės teisinės priemonės, kurios bus taikomos ir tos priemonės turėtų būti pritaikytos prie tarp vyriausybinių bylų nagrinėjimo. Be to mes e, norime, kad būtų užtikrintos ir procesinės garantijos tam, kad būtų apsaugoti pažeidžiamiausiai asmenys. Todėl raginame atsižvelgti į dabar galiojančius teisės aktus ir sustiprinti e, įtariamųjų ir visų procesų dalyvių e, e, teisės. Be to mes manome, kad taip pat turi būti nustatytos aiškios gynybos priemonės fiksio jūrės ta, ta, taisyklė turi būti taikoma, kaip byla nagrinėjama nacionalinėme teisme. Be to, E, turi būti numatyta ir galimybė kreiptis į Teisingumo teismą tam, kad bylos nagrinėjimas nebūtų e, e, dirbtinai blokuojamas. Be to turi būti taip pat numatytos priemonės atgauti neteisėtai sumokėtas lėšas. Toliau aš norėčiau paraginti ir turiu struktūrizuotai ir konstruktyviai keistis informaciją tarp tarybos Europos parlamento. Prieš paragindama tarybą atsižvelgti į parlamento pageidavimus e, visame darybų procese, tam, kad pasiektume tarp, tarp institucinį susitarimą, tam, kad Europos parlamentas galėtų galiausiai pritarti šios naujos įstaigos įkūrimui. Norėčiau dar kartą jums priminti, kokie buvo parlamento pagėdavimai. Was it Sylvie Vaughan? My apologies. I, I didn't... No, oh, thank you, Claude. <coughs> It's fine. <coughs> Silvijai Vum pirmiausia. Pirmininkė. Šis dosija labai sudėtingas. Šiame dosijai yra svarstama daug sudėtingų klausimų, kuriems neretai dar trūksta atsakymo. Taryba ir komisija mus informavo apie dėrybų eigą, bet kiek aš suprantu, kol kas labai sunku uh, stebėti, kas dedasi taryboje. Paskutinis mūsų gautas dokumentas e, buvo parengtas gegužės mėnesį, šių metų gegužės mėnesį. Uh, taryba žymiai vėliau negu gegužės mėnesį pradėjo kalbėti apie Europos viešosios prokuratūros struktūrą. EPPO struktūra. Mes e, labai daug informacijos gavome žodžiu, bet vykstanti diskusija e, turėtų, jos išvados turėtų būti pateiktos ir mums. Ir aš kreipiuosi į tarybai pirmininkaujančią šalį, kad ji mums pateiktų dokumentą raštu, kuriame būtų aprašyta dabartinė dėrybų būklė. Tada mes galėsime aiškiau suprasti, kas iš tiesų vyksta. Yra daug klausimų, kuriuos, mano nuomonė, reikėtų vertinti kaip svarbius. Sutinku su pranešėja, kad Europos viešosios prokuratūros struktūra yra labai svarbu Be abejo, aš dabar remiuosi šių metų gegužės mėnesį pateiktų dokumentų. Turime kolegiją, turime nuolatinius e, komitetus, turime Europos viešųjų prokurorų e, grupės. Įvairiais lygmenimis yra planuojama dirbti, bet kai aš pirmą kartą pažvelgiau šį dokumentą, tada pagalvoju, ar ne per daug viskas yra sudėtinga, ar iš tiesų tokia sistema gali būti veiksminga, ar ten galės būti priimti sprendimai, ar e, galėsime veiksmingai nagrinėti nusikaltimus. Be to, kalbam apie rotacinę sistemą, pagal kurią kas tris metus bus trečdalis pareigūnų keičiama. Ar praktiškai tai pasiteisins, kol kas visiškai neaišku ir ko iš to tikimasi. Dar vienas aspektas kurį aš jau paminėjau pristatydamas ankstesnius savo pastebėjimus, ar tai bus iš tiesų nepriklausoma viešoji prokuratura. Tarybos atstovai kalbėjo, kad e, vyriausiasis prokuroras bus nepriklausomas, bet dėl to vis dar diskutuojama. Ir aš norėčiau paklausti. Skaičiau nacionalinių parlamentų, skaitant mano Vokietijos nacionalinio parlamento nuomonę, Ir Vokietijos Bundestagas pateikė labai įdomų pasiūlymą dėl viešojo prokuroro nepriklausomybės. Buvo pasiūlyta, kad e, vyriausias prokuroras turėtų būti renkamas Europos parlamente, taip užtikrintume visišką nepriklausomybę. Bet jeigu pažvelgtumėm į tai, kas parašyta gegužės mėnesio dokumente, kur yra aprašyta E, paskirimo procedūra taryboje, o su parlamentu būtų tik tariamasi, tai e, bent jau aš pradėjau galvoti, ar negeresnis yra Vokietijos Bundestago pasiūlymas. Vokietijos Bundestagas dėl šio pasiūlymo balsavimo vien bals, e, balsavo pritarinčiai, visi tam pritarė. Ar tikrai galime būti tikri, kad Europos viešoji prokuratura galės turėti nepriklausomumą? Taip pat žiūriu į gegužės mėnesio tarybos dokumento 14-15 straipsnius ir kaži kaip dabar tos procedūros yra taikomos. Matau, kad kol kas pati visuomenė nei kiek e, nedalyvauja e, planuojant šios viešosios administracijos tarnybos formavimą Ir mano nuomonė reikėtų aiškiau įvardinti valstybių narių nacionalinių prokurorų dalyvavimą. Dar vieną problemą norėčiau išskirti. Ką tik kalbėjome apie Eurojust ir sutarėme visi, jog e, susidarys sudėtingas kompetencijų rinkinys. Dar yra Olafas kuris veikia šioje srityje. Taigi Olaf, Eurojust ir viešoji prokuratura. Su taryba reikėtų pasitarti, kaip užtikrinsime, kad nesikirstų kompetencijos. Ar galėtume apriboti kompetencijas, kad išsklaidytume problemų galimybę. Apie tai turėtumėt pagalvoti, jeigu norite gauti parlamento sutikimą. Ir paskutinis klausimas. Europos komisija pirmajam pasiūlyme, kuris jau seniai buvo pateiktas, sakė, kad Europos viešosios prokuratūros įsteigimas e, labai brangiai nekainuotų Europos Sąjungai, nei Europos Sąjungai, nei valstybėms narėms. Dabar aš norėčiau sugrįžti prie tarybos ir komisijos atstovų. Norėčiau paklausti, ar ir dabar taip mastoma per dėrybęs, ar iš tiesų nebus didelių papildomų išlaidų. Dar vienas pasivėjimas. Pranešėjai irgi apie tai kalbėjo nešališkos procedūros, nešališko bylų nagrinėjimo aspektas. Procesinės teisės kol kas nėra aiškiai apibrieštos. Reikėtų užtikrinti, kad uh, kaltinamiesiems ir atariamiesiems e, baudžiamoje byloje būtų suteikta derama apsauga pagal procesinės teisės. Ir tos teisės turėtų būti aiškiau suformuluotos. Šiuo klausimu aš norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau informacijos. Jei leisumėt ir dar vieną komentarą išsakyčiau. Tarybos e, gegužės mėnesio dokumento penktajame straipsnėje pasakyta, kad Europos viešoji prokuratura užtikrins, kad jo veikloje būtų atsižvelgiama į pagrindinės teisės. Man tokia formuluotė atrodo labai miglota. Atsižvelgti į pagrindinės teisės. Pagrindinės teisės turi būti visiškai garantuojamos – Galbūt apie tai per tarybas diskutavote, galbūt taryba galėtų daugiau papasakoti. Ačiū dabar. Norėčiau kreiptis į komisiją. Gal pasižymėjot, buvo pateikta konkrečių klausimų. Bet prieš tai dar Timosi Kirkov. Labai ačiū pirmininkė. Po ponios Kaufman minčių, kaip visi žinote, Aš atstovaujantis ECR frakcijai ir Junktiniai karalystiai e, galiu pasakyti, kad e, mums ta tema taip pat labai rūpi. 21 straipsnį ypač e, norėtume išskirti. Žinome, kad Junktinė karalystė ir Danija 21 ar 20 straipsnio netaiko, jiems yra priskirta išlyga. Aš pats labai tvirtai remiu viską, kas gali būti racionalu ir veiksminga kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir mokestiniu sukčiavimu. Reikėtų šioje srityje veikti žymiai daugiau. Pirmiausia, bendradarbiaujant valstybėms narėms ir pasitelkiant jau turimas priemonės. Kai kuriais atvejais, mano nuomonė, tos priemonės nėra pakankamai naudojamos. Pone Kaufman ką tik išsakė kas e, Vokietijai aktualiausia, bet aš žinau, kad yra e, kitų valstybių narių, kurioms šie pasiūlymai irgi kelia nemažai rūpešių. Aš nekalbėsiu labai ilgai, ponė pirmininkė, bet norėčiau išskirti porą trejatas ryčių, kuriuose mūsų nuomonė e, šis pasiūlymas yra nepakankamai geras. Pirmiausia, šiuo pasiūlymu yra sukūriamos atskiros sistemos – Ir tai sukuria tarsi polarizacija, nereikalinga polarizacija. Ir tarsi yra sakoma, kad išpoliai ar bandymas kovoti su, e, su tam tikromis nusikaltimų rūšėmis yra negerai. ES e, masto mokestinis sukčiavimas. Jis e, būtų svarstomas taip, kad e, būtų sukurta kliūčių nacionalinio lygmens atitinkamų bylų svarstymui. E, pademonstravome pagal dabartinę sistemą išskirtinius įgaliojimus ir dabartinė administracija praras labai daug iniciatyvų, jeigu mes priimtumėm tokį pasiūlymą, koks dabar pateiktas. Kitas dalykas, pranešėja ponė Makovei e, paminėjo, kad e, gali tai brangiai kainuoti. Aš priešingai norėčiau pareikšti. Europos komisija jau paminėjo, kad pradinė kaina būtų tik 2,5 milijonai eurų. Per metus e, einamosios išlaidos e, siektų 20 milijonų eurų. Ogi visi dabar teigia, kad yra taupoma Olaf ir Eurojus biudžeto e, sąskaita tai ta suma sumažės iki 6 milijonų eurų per metus. Su visa didžiausia pagarba, kai pažiūrime, kiek kainuoja Europos institucijos ir ką jos daro, e, suprantame, kad šie skaičiai yra itin maži, lyginant su tuo, kas e, siūloma toms tarnyboms veikti. Jeigu norime efektyviai naudoti biudžetą, tai turime užtikrinti kad tokios tarnybos būtų deramai finansuojamos. Man atrodo, kad dabartinė siūloma suma yra labai kukli ir e, mano nuomonė e, dėl to tų tarnybų efektyvumas bus labai susiaurintas, sumažintas. Ypač žinant, kad e, kai kurie įgaliojimai bus išskirtiniai joms skirti. Dar vieną dalyką norėčiau išskirti. Ne tik bus skiriama nedaug pinigų bet ir žmogiškųjų išteklių greičiausiai nepakaks. Pone Kaufman ką tik kalbėjo apie tai, kaip bus skiriami darbuotojai, kurie kontroliuos visą veiklą. Mes visi tarsi bijome, kad nedominuotų nei viena valstybė, norime, kad viskas vyktų labai atvirai bet e, tokia tarnyba, kokią mes kalbame, pasidarys mažiau efektyvi, jeigu bandysime sukurti tokią nereikalingą kontrolę. Kai kurios kitos Europos institucijos dirbo žymiai efektyviau todėl, kad e, joms buvo paskirti, jose dirbti buvo paskirti patyrę kompetitingi specialistai. Aš žinau, kad jūs, e, kalbėdamas apie Jungtinę karalystę, galbūt e, kalbėtumėt kitaip, bet e, Britanijos policijos pareigūnas, buvęs pareigūnas Rob Wainert vadovauja Europolui. Jis turi pakankamą kompetenciją dirbti tokioje labai svarbioje ir kompetitingoje organizacijoje. Ir aš žinau, kad mes jį visapusiškai remiame. Čia turime suprasti, kad pasirinkę uh, tokią e, tarsi šalutinę politikos vykdymo priemonę, e, mes galime šitą prarakti. Galbūt prarasti Junktinė karalystė nedalyvaus, e, bet aš žinau, kad Vokietija ir kai kurios kitos valstybės narės jau dabar turi labai efektyvę tų nusikaltimų tyrimo sistemą. Tose valstybėse būdžiamasis tyrimas vyksta labai konstruktyviai, kai tai yra reikalinga. Aš e, manau, kad e, kažkokių išimčių pritaikymas šiuo atveju būtų labai didelė klaida. Kad e, pasiektume daugiau pažangos šiuo klausimu, reikia sutelkti valstybių narių sukauptą geriausią patirtį ir pasikliauti labiau bendradarbiavimu, ieškant nusikaltelių ir juos persekiojant nereikia apsiriboti paviršutinišką veiklą. Patirties turime daug, buvo įsteigtos bendros e, tyrimo grupės, aš pats rengiau, ponė pirmininkau, prisimėte pranešimą tą temą. Išvados rezultatai buvo labai geri, bet galiausiai teko nusivilti, nes Europos teisės saugos institucijos nepakankamai gerai bendradarbiavo. Dirbkim su tuo, ką jau turime yra priimta labai daug priemonių. Visi žinom, kad grėsmė egzistuoja, kad reikia imtis veiksmų. Tai kodėlgi mes ne, nepanaudojame veiksmiau turimų priemonių ir kodėl mes nepanaudojame žmonių, kurie gali labai gerai atlikti darbą. Louis Michel. Ačiū, Louis Michel. Oui. <coughs> Merci beaucoup, me... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu girdėti, kad komisija ir taryba uh, mano, jog reikia kaip galima greičiau įkurti Europos prokuratūrą. Tai labai gerai, tačiau aišku, ne bet kokią kainą reikia tai daryti. Aš visiškai pritariu tiems nugastavimams, kurie buvo e, išsakyti kolegos Kaufman. Europos parlamento pozicija yra žinoma, mes e, praeitą kandenciją balsavome tuo klausimu, tad e, ko gero reikėtų ir toliau laikytis tos pozicijos, kurią jau pareiškėme. Visi pritarė tam, kad Europos e, prokuratura yra didelis žingsnis Europos integracijos gilinimui ir e, tai yra susiję taip pat su valstybių suverenumo pagrindais bei e, teisingumo teisminėmis sistem, sistemomis, bet atitinkomis nacionalinėmis struktūromis. Todėl Europos prokuratūrai reikia užtikrinti visišką legitimumą nes e, tai mūsų Europos demokratijos esmė. O tas legitimumas galės būti užtikrintas tik tai e, ir komisijai, ir parlamentui dirbant ranką rankon. Mes e, norėtume, kad e, parlamentas galėtų dalyvauti dėrybose kaip pilnavertis partneris ir e, kad e, bendradarbiavimas būtų e, veiksmingas, man atrodo, kad e, trilogas būtų daug legitimesnis ir primtinesnis darbo metodas. Man kelia nerima e, prokuratūros kontūrai, kurie dabar ryškėja, tokie, kokios, e, kokius siūlo taryba ir man atrodo, kad tai mažina pasitikėjimą tuo naujų mechanizmų ir silpnina nacionalinių prokurorų nepriklausomumą. Būtent todėl bent jau mano frakcija pasisako už labiau federalinį požiūrį, o ne tarp vyriausybinį požiūrį šito klausimu. Šitas klausimas yra be galo svarbus, galvojant apie piliečių pasitikėjimą ir, ir piliečių teisės. Mes spręsdami šį klausimą galime parodyti, jog visos trys institucijos sugeba, nepaisant įvairių skirtumų egzistuojančių nacionalinių lygmenių, e, daryti pažangą ir galime parodyti piliečiams, jog mums netrukta e, ambicingo požiūrio. E, yra tikrai labai daug esminių aspektų. Čia ponas e, Kirko kalbėjo apie sąnaudas, reikėtų konkrečiau įvardinti šitos dalykus. Aš manau, kad e, komisijos minimos sąnaudos nelabai realios yra. Aišku, tos minimos sąnaudos pakankamai patraukliai atrodo, bet vargu ar taip, ar taip bus iš tikrųjų. Bet kaip ten bebūtų, sąnaudos neturi būti kliūtis įtvirtinant mūsų piliečių teisėtas teisės. Thank you, Louis. And next is Jan. Ačiū toliau Jan Albrecht. Ačiū pirmininkė ir dėkoju už uh, E, pristatymą informacijos. Pirmiausia, reikia suprasti, kad e, būtina geriau bendradarbiauti, kad su tų nusikaltimų daroma žala Europos lygmenių būtų kovojama. Ir tas turi būti daroma netidėliojant. Statistika visiškai aiški. Jeigu mes Europos prokuratū, viešos prokuratūros e, patvirtinimą įvykdytume taip, kaip reikia, tai e, suprantama, kad reikia įtraukti visas valstybės narės. Reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp Eurojust ir EPPO, e bet to būtina užtikrinti e, bendradarbiavimą su Eurojust konkrečiai kovojant su specifiniais nusikaltimais. Aš sutinku su Timasi Kakov bendros tyrimo komandos turi būti stiprinamos, jos turi būti steigiamos ir turi dirbti aktyviau ir tą būtina daryti šiandien, nelaukiant, kol bus įsteigtos naujos institucijos. Taip pat aš manau, kad reikėtų toliau stengtis kurti Europos viešojo prokuroro uh, agentūrą, tarnybą, bet su viena sąlyga. Ta prokuratura galės veikti tik su sąlyga, uh, jeigu bus suderintos procesinės teisės ir baudžiamosios, te, e, baudžiamosios teisės standartai. E, veiksmų planą rengiame, jis dar nebaigtas, tikimės, kad taryba šiuos pasiūlymus įgyvendins kuo greičiau ir tada mes galėsime užtikrinti aukšto ligmens apsaugą, o ne e, minimaliai bent jau tokią apsaugą, kokią suteikia Europos žmogaus teisų teismas. E, turėtų būti suderinti standartai. Kai kuriuose valstybėse narėse dėl to teks standartus gerokai sušvelninti, bet e, galvojant apie Europos viešąją prokuratūrą, būtina suvokti, kad reikia aiškių procesinių taisyklių. Kol kas tai nėra aišku, kaip jos atrodys. Taryba sako, kad bus priimta daug e, nuostautų e, dėl procesinių teisių. Taryba, atrodo, nori dalį jų išbraukti, man tai yra nesuvokiama. Negalima leisti, kad prokuratūros sistema, prokurorai galėtų pasirinkti, pagal kurią teisinę bazę jie dirbs. Tokių dalykų turėtume išvengti. Europos parlamentas tokio pasiūlymo nepriims. Aš nenoriu pasakyti, kad mes norim pasitraukti, bet turime aiškiai suvokti, kad būtina nustatyti ribas. Dar vienas momentas, kurį norėjau išskirti. Tam, kad iškirstume e, kelią tokiam e, juridinių struktūrų pasirinkimui ir kad e, užkirstume kelią teismams rinktis kitokią sprendimų prieimimo procedūras, mes negalime nesteigti uh, Europos prokuratūros nenumatė žalos atlyginimo galimybių. Valstybės narės turėtų aiškiai žinoti, kaip jos veiks pagal tą tarnybą. Europos teisingumo teismas turi išnagrinėti tą pasiūlymą ir jis turi turėti galimybę patikrinti visas nuostatas, kurios tarnaus kaip teisinė bazė Europos viešai prokuratūrai veikti. Tai yra labai svarbu. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad Europos prokuratura turės mažiau nepriklausomybės. E, ji neturi būti per daug kontroliuojama jokios tarnybos. Nepriklausomybė turi būti sustiprinta. EPPO viešosios prokuratūros e, didžiausias pranašumas ir yra, kad ji bus nepriklausoma nuo nacionalinių teisinių struktūrų, ypač kovoje su korupcija to turime siekti, bet teismų priežiūra turi būti sukurta. Europos Teisingumo teismas tą gali daryti ir kontroliuoti visas bylas, o kaltinamieji turėtų aiškiai suprasti, kad tokios priemonės egzistuoja pagal visas juridinės sistemas, kurioms e, yra e, tyriamos. Aš, pavyzdžiui, e, galiu įsivaizduoti, kai bus kaltinamasis e, e, baudžiamas, teisiamas mano valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje. Svarbiausia yra kalbėti apie procesinės teisės, jų sudernimas yra itin svarbu, jeigu e, valstybės narės nesugebės nustatyti bazinių standartų, kurie bus nei per aukšti, nei per žemi, tai e, mes nesugebėsime įsteigti Europos viešosios prokuratūros. Ačiū. Ir dar galiu pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai kalba tikrai labai kompetitingai. Dar daug kolegų norėtų įsiterpti, laiko turime. Aksel Voss. Vielen Dank, Claude. Ähm, zunächst einmal möchte ich. Aš äh, Taip pat norėčiau pritarti, ką sakė kolegos, ypač Jan savo pasisakymo pabaigoje. Mes turime suprasti, kaip atrodys Europos prokuratura ir kaip jos darbas pasireikš įvairiose valstybėse. Manau, kad tas sustiprintas bendradarbiavimas čia kelia nemažai prieštaravimų. Tad turime iš tikrųjų galvoti, kokios bus tokio sprendimo pasiekmes. Aš manau, kad pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į subsidiarumo principą. Praktiniu požiūriu Jan Filip Albrecht sakė, jog e, gali iškilti nemažai problemų. Aš manau taip pat, kad taip gali būti. Mes turime galvoti, kaip bus pasiskirstyta kompetencija šioje institucijoje, tai bus kolegialus e, organas ar bus užtikrintas jo nepriklausomumas. Taip pat e, labai svarbus dalykas e, yra procesinės pusės reglamentavimas. Ir čia gali iškilti taip pat tokio pageidavimų sąrašo pro problema. Aš manau, kad e, mes turime galvoti apie tokią sistemą, kuri apimtų visą Europos e, erdvę. Taip pat turime nepamiršti įrodymų aspekto ir tų įrodymų tarp valstybinio galiojimo Toliau e, baudžiamasis procesas, baudžiamojo proceso teisingumo užtikrinimas, teisė e, į, į, į teisėją visą tai išplaukia iš nacionalinės teisės, tačiau e, čia labai svarbu laikyt, laikytis pagrindinių baudžiam, baudžiamosios teisės principų. Mes turime galvoti apie bendrą sistemą ir taip pat apie tos sistemos uh, sąsajas su kitomis institucijomis, su Olafu be kitako, su Eurojustu. užuot galvoję apie atskirus e, komponentus, nes kiekvieną kartą mes pridedam vis po, po gabaliuką, užuot galvoję globaliai. Bet apskritai manau, kad e, einama tinkama e, linkme, bet jau nuo pat pradžios turime galvoti apie bendrą vaizdą. Vis, vis mėg. Dėkuoju, Aksel, ponė Mija. Ministerie. Uh, mijn partij vindt dat op. Als uh, manau, kad e, Europos prokuratūros e, nereikėtų. Aš manau, kad e, visa tai gali vykti nacionaliniu lygmeniu. Europos Sąjunga neturi veikti šituo lygmeniu. Net ir galvojant apie sukčiavimą su ES lėšomis, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, nacionalinės institucijos pakankamai kompetentingos ir gali sutvarkyti su šitomis problemomis. Aš turiu taip pat kai kurių klausimų. Niderlanduose mano valstybėje nėra pakankamo aiškumo dėl vieningos e, teisingumo erdvės. Galbūt komisija galėtų duoti patikslinimų ir e, kokios yra konkrečios mano valstybės sąsajos su šita erdvė, nes dabar vyksta įvairių diskusijų šituo klausimu. Aš e, norėčiau taip pat e, žinoti, kokios galimybės yra Europos lygmenių e, pasisakyti šituo klausimu. Aš noriu taip pat e, paklausti, kurios valstybės narės domisi sustiprintų bendradarbiavimo galimybę Europos prokuratūros kontekste. Dėkuoju, turiu ponės Svinbert. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju Jums už visą mūsų patiktą informaciją. Aš neturiu kokiu nors konkrečių klausimus, tiesiog galiu Jums pristatyti mūsų nuomonę šiuo klausimu. Mūsų pozicija yra labai paprasta ir labai aiškiai mes matome, kad, kad bandoma formuoti e, Europos supervalstybę, jos kontūrai matosi vis geriau ir geriau. Neva dėl to, kad mums reikia užtikrinti geresnę teisėją saugą. Man atrodo, kad Švedijos teisėją saugos pareigūnai puikiai susitvarko net ir su tarvalstybinėmis bylomis. Galiu tą pakartoti. Man atrodo, kad komisija geriau pasilaikytų savo tyrėjus čia Bruselėje. Dėkuoju. Toliau Peter Lyze. Ačiū pirmininkė. Aš norėsiu, norėčiau pasidalinti keliomis bendro pobūdžio pastabomis, nes aš matau, kad taryba nori sumažinti e, prokuratūros, Europos prokuratūros e, e, nepriklausomumų ir iš esmės ta įstaiga bus panaši į dabartinį Eurojustą. Siūloma valstybėms narėms deleguoti prokurorus į Europos prokuratūrą ir taip valstybės narės galės juos geriau kontroliuoti. Europos parlamentas uh, turėtų prižiūrėti, kaip laikomasi piliečių pageidavimo. Ar mes galėsime tą daryti, jeigu viskas vyks prokuratūroje už uždarų durų. Uh, Aš manau, kad kovoti su finansiniais nusikaltimais ES atžvilgių reikia atvirai ir skaidriai, steigiant atvirą viešąją prokuratūrą. Mes turime pakeisti Olafo ir Eurojusto reglamentus tam, kad būtų užkirstas kelias nereikalinga biurokratijai ir galimam funkcijų dubliavimuisi. Europos parlamento lybė komitetas turėtų pareigalauti, kad būtų parengtas parengta ataskaita dėl Europos komisijos parengto teksto, nes šiuo metu mes matome, kad valstybės nariams yra daromas spaudimas. Dėkuoju. Toliau Katarina Čilindžiai. Yes, please. Sì, grazie, grazie Presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju taip pat uh, pirmininkaujančiai Italijai už atliktą darbą, dėkoju šešėliniams pranešėjams, kurie e, apibūdino e, Europos prokuratūros kūrimo proceso e, kontekstą. Mes esame nustebę dėl kai kurių aspektų. Mes matome, jog šis pasiūlymas yra labai svarbus ir man, manome, kad Europos parlamentas turi dalyvauti aktyviau kitose dėrybų stadijose. Mes turime būti visiškai informuoti apie tai, kaip vyksta tas procesas ir parlamentas turi turėti galimybę e, įnešti savo svarbų indėlį. Tai labai svarbu. Aišku, dar lieka nemažai neišspręstų klausimų, ypač dėl struktūros šios institucijos, jos veikimo, dėl nepriklausomumo garantijų, taip pat e, dėl, dėl, dėl procesinių garantijų tyriamiesiems ar įtariamiesiems. Bet visa tai, aišku, neturi turėti įtakos pačiam klausimui ir mums reikia tokios institucijos. Mes uh, Manome, kad taip, bet turime rasti patį tinkamiausią sprendimą, galvodami apie klausimus, kurie buvo šiandien pateikti. Taip pat šiandien buvo pasakyta, jog kai kuriuose valstybėse, kovojant su e, e, sukčiavimais, e, tas, ta, ta kova e, yra užtikrinama pakankamai veiksmingai. Bet aš manau, kad Europos prokuratūros įkūrimas būtų žingsnis į priekį, užtikrinant dar didesnį veiksmingumą ir e, tokia struktūra, tokia institucija turėtų būti nepriklausoma ir tai sustiprintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kovojant su sukčiavimu, naudojant e, bendrijos lėšas. Aš e, manau, kad tai būtų papildoma nauda Europos e, Sąjungai, o parlamentas dalyvaudamas tame procese taip pat galėtų e, užtikrinti labai svarbu vaidmenį. Katrina, daugiau negaliu priimti norinčių pasisakyti. Toliau Lopes Agijar. Dėkoju, Klodai. Man atrodo, kad yra ne, labai svarbu tai, kad kiekvieną kartą, kai mes pradedame kalbėti apie kiekvieną etapą įgyvendinant ES funkcionavimo sutarties straipsnius. Ir kai pradedame kalbėti Europos viešoje prokuratūro, mes pradedame kalbėti iš naujo apie esminius dalykus. Net ir ne tik politinių lygmenių, bet ir apie e, e, techninių lygmenių vėl nesutarėme dėl to, kaip reikėtų steigti Europos prokuratūrą. Ir be abejo, e, techninės smulkmenos yra nepaprastai sudėtingos, bet aš manau, kad būtų naudinga mums visiems prisiminti, kad mes esame politinė struktūra, politinė institucija. Be abejo, reikės dar nemažai padirbėti Komisija turės dar nemažai paplušėti, tobulindama šį pasiūlymą. Ir taryba taip pat, ir kiekviena valstybė narė turės dar nemažai padirbėti tam, kad būtų užtikrinta, kad Visi mūsų teisės aktai, visos mūsų sistemos, ar tai nesvarbu, ar kalbėtume apie procesinės teisės ir garantijas, ar apie mūsų teisminę sistemą, viską dar reikės tobulinti. Bet nepamirškime esminio dalyko. Mums reikia Europos ligmens institucijos, kuri galėtų kovoti su sunkiais tarp valstybiniais nusikaltimais vykdomais Europos Sąjungoje nes tie nusikaltimai yra nusikaltimai, kurių negali tirti vien vienos valstybės narės teisės saugos pareigūnai, teismai ar kitos struktūros. Tokius nusikaltelių tinklus reikia tirti ES lygmenių. Aš puikiai žinau ir visuomet žinojau apie tai, kad mūsų uh, Procesinės e, garantijos, ypač e, susijusios su baudžiamosiomis bylomis ir baudžiamieji kodeksai visose valstybėse narise skiriasi. Valstybėse narise veikiančios prokuratūros yra skirtingos. Ir todėl mums reikia vienos bendros ES lygmenių veikiančios e, įstaigos, kad ir kaip ją e, be pavadintume, kuri galėtų imtis veiksmų ES, visoje ES. Todėl nepamirškime apie šį politinį, e, šią politinę pareigą. Todėl turime dar kartą ir dar kartą uh, sugrįžti prie e, e, techninių detalių, nepaprastai sudėtingų. Valstybės narės taryboje dar turės e, priimti svarbų sprendimą. Dar jau reikės palaukti. Bet, kai kalbame apie procesinius dalykus, turime visuomet aiškiai pasakyti, kad puiku, kad ES funkcionavimo sutartyje buvo įrašytas 86 straipsnis, kuris leidžia ES imtis veiksmų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Todėl aš e, noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų komitetas turėtų laikytis e, to politinio principo. Turime paraginti komisiją ir tarybą toliau renkti šį dokumentą ir baigti jį e, renkti kuo skubiau, tam, kad mes galėtume dar per šią kadenciją jį patvirtinti Europos parlamente. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Voits. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte noch ähm, mal. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie esminio pabudžio klausimo, kurį, kurį iškėlė ponia Kaufmann pagrindinės teisės turi būti užtikrinamos. Tai yra esminis klausimas. Tas klausimas yra pateiktas komisijai. Ar e, čia yra kokiu nors pokyčiu, nes e, yra pagrindinių teisių hartija, e, taip pat e, įvairios ES direktyvos e, bei Europos žmogaus teisų e, konvencija ir šitos dalykus reikia atsižvelgti. Vokietijos federacinė respublika turi taip pat tam tikrų nuostatų dėl e, šitų dalykų ir tai taip pat turi būti perkeliama. Jeigu e, Vokietija nedalyvaus e, tame procese, ar komisija su tuo sutiks, ar vis dėlto tuomet e, Vokietijos e, nuostatos bus e, keičiamos, bet galbūt ta problema iškirs ir kitoms valstybėms, nes jos turėtų keisti savo nuostatas dėl lygybės, taip kaip ir, kaip ir e, Vokietija turėtų tai daryti. Ar tuomet bus teigiama, kad e, pagrindinės teisės bus užtikrinamas taip, kad e, valstybės narės e, galėtų įgyventi šitos dalykus, nekreipiant dėmesio į tam tikras egzistuojančias spragas. Kai kurių e, piliečių įstatymai neleidžia e, ekstradicijos jų piliečių. Kaip e, bus sprendžiami šitie klausimai per Europos Sąjungos prokuratūrą. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, poniai Makovei. Aš norėčiau, kad taryba ir komisija taip pat pakomentuotų de, de, puikias kolegų išsakytas mintis. Aš norėčiau sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo Fernando. Šešėliniai pranešėjai ir komiteto nariai, ypač tie, kurie yra labiau patyrę, kurie jau seniai stebi, kaip yra deramasi dėl Europos prokuratūros ir kurio, kurie dar prisimena, kam jie yra reikalinga, iš pradžių bent jau, koks buvo, e, kodėl jį buvo sumanyta. E, mes visi supratome, kad tokia įstaiga mums bus e, reikalinga dėl to, kad skiriasi, skiriasi mūsų teisminės struktūros. Uh, o mes norime apsaugoti procesinės teisės. Taigi situacija yra labai rimta ir pratestamas tai, apie ką kalbėjo Fernandos, parlamentas mano, kad tai yra didžiulė užduotis ir mes suprantame, kad mums teks nemažai padirbėti. Tai nėra tiesiog kažkoks formalumas, ne. Mes labai rimtai e, žiūrime į šį klausimą ir norime spręsti e, skirtingų teisinių sistemų problemą. Ir aš norėčiau, kad komisija ir taryba pakomentuotų konkrečius komiteto narius pateiktus klausimus. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Makovei, kad ji galėtų apibendrinti tai, apie ką kalbėjo kolegos, o po to suteiksiu žodį komisijos ir tarybos atstovams. Ačiū pirminkė. Vieš, viešoji prokuratura ir jos teigimas yra numatytas sutartyje. Antra, mes nebegalime laukti, kol Europos e, Sąjungos baudžiamojo persekiojimo teisės aktai būtų parengti taip, kad galima būtų sukurti e, Europos prokuratūrą. Mūsų teisinės sistemos valstybės narėse skiriasi. ES baudžiamoji teisė e, yra toks ilgalaikis tikslas. E, aš norėčiau, kad mes galėtume jį pasiekti, bet kol kas mes dar nežinome, ar tai bus įmanoma. Mes žinome, kad mums reikia Europos prokuratūros. Ta šiuo metu žinome. Bet to noriu priminti kolegoms, kad 2013 metais anot e, audito rūmų Dėl sukčiavimo ES prižada 300 milijonų eurų, o dėl korupcijos net 20 milijardų. Taigi tai yra didžiulės lėšos ir daugybė nusikaltelių lieka laisvėje. Europos prokuratura galėtų padėti mums spręsti šias problemas. Būtent todėl ir buvo pateiktas pasiūlymas ją sukurti. Ir tas pas, e, jos sukūrimo idėja yra įtvirtinta e, sutartyje. Apie ką mes kalbame? Pavyzdžiui, jeigu mums reikia atlikti kratą Italijoje, tuomet ji yra atliekama pagal Italijos teisės aktus. Jei kas nors yra suimamas e, Vokietijoje, e, prokuratūros Vokietijoje, tuomet e, ta Europos prokuratūra laikysis Vokietijos teisės. Ir po to Europos prokuroras turės spręsti, kuriam, kuria, kurios valstybės narės ir kuriame teisme bus nagrinėjama byla. Ir tuomet visi įrodymai surinkti tyrimo metu turi būti pripažinti priimtinais tame bylą nagrinėjančiame teisme. Ir tuomet tas bylą nagrinėjantis teismas turės spręsti, kokią sprendimą priimti, nes šiuo metu Olafas atlieka tyrimą, tuomet siunčia savo medžiagą savo kolegoms valstybėse narėse ir uh, Deja, tie kolegos net pusės tų tyrimų nebaigia. Antras dalykas. Yra valstybių narių, kur viskas daroma pagal aukščiausius standartus, tačiau yra kitų valstybių narių, kuriuose mes nebesugebam, nebeatgauname dėl nusikaltėlių prarastų mokesčių mokėtojų lėšų. Yra tokių valstybių narių, kur E, kurios baudžia visus nusikaltelius, e, e, tyria visas susušiamis susijusios bylas. Ir jie tik tai savotiškai dirba ES labui. Ir mes norime bendros Europos prokuratūros, kuri galėtų atlikti tą darbą. Olafas kol kas atlieka autorityvinį operatyvinius tyrimus, Europolas ir Eurojust užsiema kitais dalykais ir Europos prokuratura galės uh, atlikti visiškai kitokias funkcijas. Jį galės pradėti tyrimus, ji galės paskirti vienos valstybės narės pareigūnus atlikti tyrimą kitoje valstybėje narėje, tam, kad tyrimas būtų atliktas nešališkai, ji laikysis tos šalies, kurioje atliekami yra procesiniai veiksmai teisės aktų ir po to jis spręs, kuriam teismui perduoti bylą nagrinėti. Štai taip mes norėtume matyti, štai tokią mes norėtume matyti e, viešą Europos prokuratūrą. Dėkuoju, turiu žodės tarybai. Grazie, e, signor Presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Porteur, Madame McAvey just said, uh, we have the same problem. Tai, ką ką tik pasakė ponia McAvey, E, atitinka mūsų tikslus, mes norim sukurti veiksmingą EPPO nepriklausomą tarnybą, darome viską, ką galime, kad e, gruožio mėnesį tarybos diskusijose EPPO nepriklausomybė būtų dar labiau sustiprinta ir būtų sukurta nauja Europos vyriausiojo prokuroro skirimo tvarka, kaip ir kitų turbūt Europos prokurorų skirimo tvarka. Toliau Norėčiau atsakyti į klausimus. Kia. Atsakysiu ponui Louis Michel. Jisai sakė, jog e, komisija ir taryba nori labai greitai priimti šį reglamento projektą. Aš e, dėl komisijos tai nebejoju, bet e, dėl, dėl tarybos, tai galiu tik pasakyti, ko nori pirmininkaujant Italija. Italija nori greitai veikti, tačiau nieko negaliu pasakyti šito klausimu apie kitų valstybių poziciją. Toliau aš norėčiau grįžti prie pono Albrechto ir kitų kolegų pasisakymų. Uh, Pona Albrechtui e, turbūt nepakankamai patikė informaciją. Jūs sakėte, kad jūs norite, kad mes norim išbraukti tam tikras nuostatas. E, gal aš neteisingai pastebėjau, gal jūs ir teisus esat, bet mes norim sukurti stiprią e, procesinių teisų apsaugos sistemą. Visai nenorim jų išbraukti iš temo. Prokur... Pirmininkaujantį valstybė skyrė šiai temai neformalų ministrą susikimą Milane. Norėjome, kad visi ministrai aiškiai pasakytų, kiek jie e, nori užtikrinti, kokiu mastu nori užtikrinti procesinės teisės per EPPO procedūrą. Ir dabar e, suprantame, kad bent jau ES teisinė įgytis būtų pritaikyta. Turiu galvoje visas jau priimtas direktyvas, bet to turi būti taikomos nacionalinės priemonės. Norėčiau pabrėžti, kad pirmininkaujančioje Italija e, pradėjo svarstyti du pasiūlymus, kurie taryboje gulėjo nuo praėjusių metų gruodžio mėnesį ir greičiausiai šių metų gruodžio mėnesį galėsime galėtinai pabaigti direktyvą dėl nekaltumo prezumcijos. Jau yra pasiekta daug pažangos e, dėl pasiūlymo dėl teisinės e, gynybos, teisinės pagalbos kaltinamiesiems ir tariamiesiems. Taigi mes pasisakome už pagrindinių teisų sutvirtinimą ir e, pasiūlyme dėl EPPO reglamento, apie tai taip pat bus kalbama. Džiaugiuosi ponios Kaufman e, pasiūlymu e, gauti, ar prašymų gauti iš mūsų daugiau dokumentų. E, aš galiu pasakyti, kad internete jau yra išplatinta informacijos, bet gruodžio mėnesį mes išviešinsime ir kitą svarbų dokumentą, kuris dabar yra skirtas ministrams, tada jūs galėsite uh, turėti pilną vaizdą, o dabar jau pasiūlymo esmė, tarsi pagrindinis uh, elementas yra suformuotas, reikia tik tai uh, jį užbaigti ir perduoti parlamentui. Uh, dėl rotacijos procedūros prokuratūroje. E, ši sistema bus nenulatinė, tik pradžioje jai bus taikoma. E, rotacija vyks kas trejus metus, kaip ir kitose teisminėse instancijose. E, iš pradžių yra skiriami žmonės kas trejus metus nes e, asmuo yra skiriamas devyneriems metams. Todėl mes dabar numatome, kad bus skiriami nauji pareigūnai kas trejus metus, o po kurio laiko, kai jau susiformuoja visas personalas, e, ta rotacija yra baigiama taikyti. Dėl jūsų prašymo e, suformuluoto Vokietijos Bundestage, kad vyriausiai prokurorą turėtų rinkti Europos parlamentas. Aš e, manau, kad e, galime tai pasiūlyti ministrams, galbūt tai būtų efektyvesnė nepriklausomybės užtikrinimo Europos prokuratūrai sistema. Šiuo metu mes galvojame apie tam tikrą e, komandos suformavimą, kuris skirtų teisėjus, panašiai kaip dabar yra skiriami teisėjai Luksemburgė, procedūra būtų atvira, būtų suformuojamas trumpasis sąrašas, kuris būtų teikiamas Europos parlamentui ir tarybai ir šios institucijos bendrų sutarimų e, tą sąrašą patvirtintų. Tas pats yra Europos domino apsaugos pareigūno atveju. Kad nebūtų e, ko, interesų konflikto tarp su Eurojus ir kitomis institucijomis. Kol kas e, atsakymą jums negalėčiau duoti, nes kol kas šių nuostatų nesame svarstę. Tačiau manau, kad mums reikia labai aiškaus teksto dėl šio pasiūlymo apie e, finansinių interesų apsaugos direktyvą, bet nepamirškime, kad EPPO e, reglamento apimtis didelė dalimi yra susijusi su e, kaltinimo apibrėžimu, apie kurį yra, kuris yra nustatytas finansinių interesų apsaugos direktyva pranešėjai Lopes Aguilar ir ponė Gressler uh, jau buvo paskirti anksčiau ir jie su mumis susitiko ir dabar Italija pirmininkaujanti tarybai stengsis kuo greičiau priimti direktyvą, bet ir įtraukti taip pat į ją labai aiškus apibrėžimus. Kai bus aiškesnė apibrėžimai, bus lengviau apibrėžti aišku EPPO mandatą. Turėtume aiškiau nustatyti, kokie pažeidimai įeis EPPO E, nagrinėjimą apimti, kurie ne. Keitimasis informacija yra gyvybiškai svarbus. Dialogas ir EPPO bei kitų agentūrų e, santykiai yra labai svarbus, ypač galvojant apie bendravimą su Eurojus ir kitomis pranešiomis tarnybomis. Tikimės, kad tai vyks efektyviai. Ypač dėl Eurojus mes manome, kad jo vaidmuo yra labai svarbus užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp EPPO ir trečiųjų šalių. Mes girdėjome, kad ne visos valstybės narės greičiausiai bus e, įtrauktos. Yra pagal penktąjį straipsnį numatyta išimties galimybė. E, bent dvi jau taip yra pasitraukusios. Bet mes įsivaizduojame, kad e, labai dažnai Eurojust suvaidins svarbu vaidmenį bendraudama su EPPO. Dėl kaštų aš komisijai paliksiu galimybę atsakyti, bet teminėse diskusijose mes jau kalbėjome apie tai, kas mokės už Europos prokurorą, kai perėsime prie koleginės sistemos. Ar valstybės narės apsims tas išlaidas kaip nuosavas išlaidas, ar tai turės būti padengta iš Europos e, biudžeto, bet tas klausimas dar neišspręstas. Ponios Meijer klausimas. Bendroji teisinė erdvė. Skambi iš e, graž, gražus išsireiškimas, graži frazė, bet mes turim sukurti tokią erdvę, kurioje EPPO galėtų pritaikyti tyrimo priemonės E, nesusidurdama su e, sienų keliamomis kliūtimis. Bet reikia sukurti delegavimo sistemą, kai nacionalinės tarnybos galės e, deleguoti tam tikrų bylų nagrinėjimą europiniam lygmeniu ir atvirkščiai. Manome, kad tai bus gera centralizuota sistema. Dabar mes kalbame apie metinės ataskaitas ir bendrą procesinį kodeksą, procedūrinį kodeksą. Norime apibrėžti EPPO darbo procedūras aiškiau, bet supraskime, kad pats teismas ir toliau vyks nacionalinėme teisme, o ne Europos lygmeniu. EPPO surinks įrodymus ir perduos juos nacionaliniams teismams. Nuo to momento bus taikomos nacionalinės procedūros. Baigdamas norėčiau trumpai atsakyti dėl e, ekstradicijos parlamentarui, kuris apie tai klausė, jų pagal Europos arešto orderio sistemą yra sukurtos taisyklės dėl e, tam tikrų piliečių gražinimo iš vienos valstybės į kitą. Tačiau e, ir pagal EPPO sistema nebus labai skirtinga apie ją dar kalbamės, bet e, teisminės tarnybos turės išduoti Europos arešto orderį prieš perdodant asmenį. Taigi mes iš esmės turime vertinti tai, kas jau egzistuoja nuo 2002 metų ir e, norėčiau, kad e, dar kiti papildytų mano atsakymus, aš tikiuosi, kad sugebėjau atsakyti daugumą jų. Ačiū ir galiausiai komisija. Labai ačiū pirmininkė daug ko pridurti negaliu prie to, ką kolega iš tarybos pasakė, bet visų pirma turiu pasakyti, kad e, komisijai malonu girdėti tiek daug paramos e, Europos prokuratūros steigimui ir suprasti, kad jūsų pozicija didelė dalimi sutampa su komisijos pasiūlymu. E, labiausiai mes kalbame apie efektyvumą, nepriklausomybę ir mūsų mintis pakartojo pranešėjai. Esu už tai dėkingas. Aišku, iš komisijos pusės e, labai esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu. Diskusijos šią labai svarbę temą turi būti tęsiamos. Buvo iškelta jau daug svarbių ir labai e, įdomių klausimų. Vienas iš jų yra bendradarbiavimas tarp EPOPO, e, Eurojus ir OLAFO. Tai yra susijęs su kaštais. Komisija rengdama pasiūlymą labai ilgai svarstė, kaip tas bendradarbiavimas galėtų vykti. Tam tikrą prasme tai atrodo labai paprasta, jeigu uh, kompetencija tinka EPPO lygmeniui, vadinasi, nacionalinės uh, institucijos turi tos kompetencijos nebetekti. Bet uh, tada Eurojus nebegalėtų koordinuoti nacionalinių tarnybų veiklos. Kita vertus, jeigu bylą iškelia nacionalinė institucija, instancija, tada EPPO galėtų ją paremti. Ir aš pritariu tam, ką sakė taryba, kad Eurojus dalyvauja bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis ir valstybėmis tarimis, kurios galbūt nedalyvaus EPPO sistemoje. Dėl e, išlaidų, dėl kaštų, žinoma, stengiamės užtikrinti, kad jie būtų kuo mažesni, e, pažvelgtumėte mūsų skaičiavimų detalės ir pamatytumėt, kad uh, Viskas yra įvertinta, suprantame, kad dalis darbo bus perimta per OLAF, dalis iš Eurojust, e, bet bendrai kaštai turėtų būti gana nedideli. E, savo projekte taryba įtraukia elementų, kurie nėra įtraukti į sametą Europos e, viešosios prokuratūros veiklos. Ir mes turėsime todėl ją pakoreguoti ir atsižvelgti visus pasiūlymus dėl procesinių teisų ir garantijų. Aš galiu tik tai pakartoti tai, ką jau anksčiau sakėme. Labai svarbu, kad procesinės teisės būtų nustatytos ir garantuotos vadovaujantis ES teisinė įgytimi ir nacionaliniais teisės aktais. EPPO galės gerai veikti, jeigu bus tik laikomasi pagrindinių teisų visais jos veiklos etapais. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, pranešėja. Toliau susitiks su šešimės pranešėjais ir tęs darbą. Dėkoju Jums, kolegos, už puikią diskusiją. Kolegos, toliau periname prie kito mūsų darbo tvarkės e, punkto. Ir e, aš dėja turėsiu jūs palikti, nes turiu komiteto, komiteto stovauti kitur, todėl paprašysiu, kad Janas Albrechtas užimtų mano vietą. it's a very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues. Gerbėjai kolegos. Na kągi, paskutinis darbo tvarkės punktas tai yra 2013 metų metinė ataskaita dėl Europos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Mes rengėme nuomonę dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo ir mūsų nuomonės referentė yra Monika Makovei. Šiandien mes e, nagrinėsime parengtą nuomonės projektą ir aš noriu suteikti žodį Monikai Makovei, tam, kad jį pristatytų mums šį dokumentą. Thank you, yeah. Ačiū, Janai. 2013 metais daugiau nei 15 tūkstančių pažeidimų buvo užfiksuota valstybėse narise. Iš jų 1600 atvejų buvo susijęs su sukčiavimu ir dėl to buvo prarasta 309 milijonai e, eurų. Nuo 2009 metų aš buvau atsakinga PP e frakcijoje už šį klausimą ir taip pat už šitus klausimus susijusiu ES finansinių interesų apsaugą. Labai svarbu yra nagrinėti visus pažeidimus, bet to mes žinome, kad mums trūksta duomenų dėl to, kaip įgyvendinamos yra Olafo parinktos rekomendacijos, kaip yra gyvenime Herkulės programą. Ir po to, kai buvo patvirtintas naujas OLAF veiklą reglamentuojantis reglamentas, atsirado ne, nemažai uh, neaiškumų. Be to, aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į tai, kad, kad rengima yra taip rezoliucija baigti šias diskusijas, kurie bus kalbant apie tai, kaip mes kovojame su sukčiavimu ir norime apginti ES finansinius interesus. Uh, Taigi labai svarbu yra aiškiai apibriežti e, finansinių sukčiavimų apibrėžimus, taip pat nustatyti minimales baudas taikomas visose valstybės narėse ir taip pat nustatyti senaties terminą, taisik, minimales būtiniausias taisyklės dėl senaties termino. Bet to aš manau, kad uh, Europos prokuratūra turėtų veikti kaip e, ta įstaiga, kuri gali tirti bylas ir patraukti atsakomybę nukaltuosius, užtikrinant procesinės garantijas. Be to, aš manau, kad e, prokurorai turėtų būti skiriami pagal skaidrį ir atvirą procedūrą, kurią pritartų Europos parlamentas ir e, taryba. Tai yra labai svarbu tam, kad mes galėtume E, atgauti ES prarastas lėšas. Ir galime kalbėti ne vien apie šią ataskaitą, bet ir apie uh, E, kitus dokumentus. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad Europos parlamentas priimdindamas savo poziciją turėtų atsižvelgti į vykstančias diskusijas tam, kad mes pasiektume deramą su, susitarimą, tam, kad galiausiai patol parlamentas galėtų pritarti pasiūlymams. Kai kalbame apie finansinių interesų apsaugą, aš norėčiau pabrėžti, kad kai kurie finansiniai, kai kurie, kai kurie dalykai yra labai svarbus. Tai yra programa Her Herkules 3 ir Periklė. Periklė variklis 2020. E, e, tai tiek, o dabar nekantriai lauksiu kolegų pastabų. Be to, aš pasistengsiu taip pat jūsų nuomonės išvelgti, e, kai rengsiu pranešį, į savo pranešimą, kurį rengiu biudžeto kontrolės komitete. Prašau, kas iš kolegų norėtų pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Jums visiems yra žinoma, kad aš Libė komitete rengiau pranešimą dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ir galvoju, kaip galim būtų juos apsaugant, tobulinant mūsų baudžiamą teisę. Todėl aš norėčiau iš esmės pasidžiaugti tuo, kad yra parengta ši nuomonė. Aš iš esmės pritariu jos turiniui nes e, nuomonė išdėstyti pagrindinį, išdėstis pagrindinės mintis atitinka ir mano poziciją. Bet to noriu Jums priminti, kad šis dokumentas parodo, kad labai svarbu yra baigti renkti ES nacionalinių interesų apsaugos direktyvą tam, kad galėtume geriau kovoti su sukčiavimu, kuris kenkia ES finansiniams interesams. Mes jau e, girdėjome apie pirmininkaujančios Italijos rengiamas trišalės dėrybas dėl šio dokumento. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad taip, mums reikia kuo aiškiau apibriežti visas nusikalstamas veikas, nes e, jų būna įvairių ir e, jos kelia grėsmę mūsų finansiniams interesams. Tai yra ir sukčiavimas, ir lėšų pasisavinimas, ir korupcija, aktyvi ir pasivi. Yra ir kitų klausimų, kurie dar nėra įspręsti. Toliau mes taip pat galvojame šiuo metu, kaip galima būtų kuo geriau ir aiškiau apibrėžti kompromisus susijusios su kitais dalykais. Pavyzdžiui, senaties terminas ir senaties termino apibrėžimas ir jo trukmė, nes e, normos valstybės narėse skiriasi. Dar vienas dalykas, e, darybose matome, kad į direktyvos taikymas rytį pateks ir pridėtinės verties mokestis. Jūs žinote, kad Europos parlamentas seniai to reikalavo. Mes nuosekliai laikėmės savo pozicijos per visas darybas nes tokia pozicija atspindi mūsų diskusijas vykusias čia parlamente ir ja, tą poziciją kartuojame per trišalės dėrybas. Ir toliau viešoji Europos prokuratūra, Eurojustas ir jo darbo sistema ir Olafas, kovos su sukčiavimo agentūra, nes šį įstaigą taip pat yra skirta tam, kad mes kovotume su sukčiavimu. turime užtikrinti nuoseklumą visų šių institucijų santykiuose. Nereikėtų, kad susidarytų įspūdis, kad mes tiesiog kūrėme papildomų institucijų ir kad dėl to visa sistema pasidarys labai sudėtinga. Mums labiausiai rūpia efektyvi kova su, sukčia, su sukčiavimu. Ir e, ši direktyva yra labai svarbi dėl to, kad ji e, e, nori kovoti su sukčiavimu pasitelkiant baudžiamąją teisę. Aš dėkoju poniai Makovei, mūsų referentė, ir dar kartą pakartoju, kad remiu jos parengtą dokumentą. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Činičiai. Grazie, grazie, prezidentė. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai taip pat už pateiktą informaciją. Aš esu nauja parlamentarė ir galiu tik tai konstatuoti, jog iš tikrųjų padėtis pagerėjo saugant ES e, interesus. Aš manau, kad būtina ir toliau eiti šitą e, linkme, būtina kurti naujas priemonės, kurios gali užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir ES. Aš e, pritariu, kaip ir anksčiau sakiau, tam, kad būtų kuriama Europos prokuratūra, kuri prisidės prie kitų egzistuojančių institucijų ginančių ES interesus ir e, kovojančių su sukčiavimu ES. Aš e, taip pat manau, kad reikėtų pabrėžti kai kuriuos e, aspektus, pavyzdžiui, e, senaties termino aspektą, kurį minėjo Lopes Aguilar, arba mechanizmus dėl e, notifikavimo ar e, įtariamųjų sukčiavimu. Tai šitais aspektais dar turėsime pamastyti, galvodami apie tai, kokios priemonės būtų pačios veiksmingiausios ir kaip užtikrinti jų vienodą įgyvendinimą, kovojant su sukčiavimu ir įtvirtinant prevenciją. Tad aš pritariu atliktam darbui ir dėkoju už jį. Thank you. Dėkoju. Jei nėra daugiau norinčių pasisakyti, tuomet aš pritarsiu tiems, kas kalbėjo, kad mums reikia siekti pažangos nagrinėjančių dosiją ir sutik žodį buvo poniai Makovei. Ačiū. Man atrodo, kad mes visi sutarėme, tai nėra jokio reikalo man kažko ir sakyti, išskirius tai, kad mes panašu sutarėme dėl šio klausimų. Dėkoju, sekretarijatas praneš, praneš jums, kada bus parengti vertimai į visas kitas kalbas. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio, 15, 12 val. gruodžio 8 dienos. Libė komitete mes balsuosime dėl šio dokumento sausio 8 dieną, tam, kad biudžetų kontrolės komitetas galėtų atsižvelgti į mūsų parengtą nuomonę. Dėkuoju. Posėdis baigtas. We have the next meeting. Oh, okay, perhaps I, I say a word about the next meetings. It's, uh, the next meeting is on the 2nd December from 11 to 12. So Kitas posėdis gruodžio 2 dieną nuo 11 iki 12.30 tai bus bendras komitetas tarp PAM ir Lybė komitetų. Susitiksime su kovos su, sukčia, su par, žmonių pardavinėjimu, nelegalia prekyba e, koordinatorė. E, posėdžių salė Jan 6Q2 e, ir dar tolesnis posėdis mūsų komiteto yra numatytas E, gruodžio e, trečią dieną ir e, gruodžio ketvirtą dieną. Ačiū ir geros popietės.